Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Gerbiami kolegos, tęskime balsavimus. Kitas mūsų pranešimas yra 2010 m. Turkijos pažangos ataskaita. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. Patikrinsime. Dešimtai pakeitimą. Πέρας ψηφορίας. Balsavimą baigiame. Priimta. 11 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 12 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Mm. Roiten nori, prašo žodžio. Norėčiau štai ką paskelbti. Aš susitariau su šešėliniais pranešimais dėl mano žodinio pakeitimo dėl 18 pastraipos. Tai reiškia, kad 26 pakeitimas ir 18, 18 dalis e, po nefliotrel atsijims juos ir aš e, norėčiau pasiūlyti mūsų frakcijai balsuoti už 29 pakeitimą. Okay. Uh, Τροπολογία 29. Taigi 29. Kas už? Prieš. Atmesta taip. Patikrinkime. 12 pakeitimą pati, patikrinsime. Pradedame balsavimą. 12. 12 pakeitimas. Pėras Uvorijas. Balsavimą baigiame. Atmesta. 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 26 atsimtas. Taigi dabar turime žodinį pakeitimą dėl 18 pastraipos. Pone Roitin. Um, um, Žodinis pakeitimas. 18 pastraipoje uh, norime uh, pridurti štai ką. Uh, susiję dėl, susirūpinę dėl e, pažangos trūkimo, trūkumo šioje, šiuose tyrimuose ir Ahmed Sik žurnalistas e, gali, e, re, ding, ding, jo dingimas gali reikšti, kad bus prarastas pasitikėjimas. Ar kas nors prieštarauja šitam žodėm pakeitimui? Ne. Tai tada 18 e, pakeitimas pakeista žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Gal 27. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 13. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime 13. Pėras Šuvorės. Balsavimą baigiame. Priimta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patikrinsime. 28 patikrinsime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 14. Už. Patikrinsime trečiai, taip. Balsavimą pradedame. Baigiame. Kaip sakiau, priimta. Taigi 14 už, prieš, susilaikę, atmesta. 15 už, prieš, susilaikę, atmesta. 30. 30 už, prieš, susilaikę, atmesta Atmesta. 31 už, prieš, susilaikę, atmesta. 40 pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji už, prieš, susilaikę, priimta. 32 pakeitimas vardinis balsavimas, balsavimą pradedame. Peras Soforijas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 svartinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Peras Soforijas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 pakeitimas, vėl vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Peras šoforijas. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. 34 pakeitimas. Vėlgi vardinis balsavimas. Prašau. Peras šoforijas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 35. Vardinis balsavimas. Prašau. Peras Soforijas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Šiandien aš geras, sako pirmininkas, todėl pasitikrinsime. Penktas pakeitimas. Tai vienintelė diena. Balsavimas baigtas. Atmestas. Tropologija 16. Ποιοι είναι υπέρ. 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 36 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 17 pakeitimas už prieš, susilaikė, atmesta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime dėl 18 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmestas. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Pritarta. 20, 25 pakeitimas. Iš tikrųjų, 20 pakeitimas. Už. 19. Ką aš sakiau? Pritarta. 19, dabar tikrinkime 19. Pėras šuforijas. Balsavimas baigtas. <laughs> okay, I think the machines have a problem. Atrodo, kad e, iškilo problemų dėl balsavimo įrenginių. Gal technika galėtų juos patikrinti. Iš tikrųjų, dabar 25. Kas už, kas prieš, susilaikė. Reikia taip pat pasitikrinti, kaip balsavimo 25. Πέρας οφορίας. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pera. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaikė pritarta. Dvidešimtas. Pėras suvorės. Balsavimas baigtas. Atmestas. Tropologija 20. Pieni per. Dabar 20 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 21 už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikę. Pasitikrinsime dėl šeštojo pakeitimo. Pėras Šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. Devintas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Pasitikrinsime dėl devintojo pakeitimo. Perašoforijas. Balsavimas baigtas. Atmestas. Galtinis balsavimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Sveikiname pranešėją. E, Japonų niektašai. Toliau pagal darbo atvarkę Europos integracijos procesas Jotkalnijoje. Pirmas už, prieš, susilaikę pritarta. Pasitikrinkime dėl pirmojo pakeitimo. Pėras Šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trisdešimt antra pastraipa dėl dviejų dalių dėl dalis. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau ponios Jarokos pranešimas dėl ES strategijos Romų įtraukties. Pirmas pakeitimas ir vardinis balsavimas. Pėras šoforės. Balsavimas baigtas. Atmestas. Trečia pastraipa. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Pėras šoforės. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36 pastraipa vergi valdinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Pėras šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 40 pastraipa vartinis balsavimas. Prašau. Pėras šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 41 pastraipa vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Pėras Šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 50 pastraipa vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Pėras Šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 58 pastraipa. Balsavimas prasideda. Pėras Šoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 59 pastraipa, vartinis balsavimas, prašau. Peras psichoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 98 pastraipa, vartinis balsavimas, prašau. Peras psichoforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Šimtoji pastraipa. Vardinis balsavimas, prašau. Pėras Oforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 102 pastraipa, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Pėras Oforijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, kolegos, tai prasideda. Pėras Suforijas. Balsavimas baigtas. Sveikiname ponę Jaroką. Τελευταία ψήφος για σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Έκθεση... Galutinis šiandienos balsavimas dėl pono Langė pranešimo dėl globalizacijos erai pritaikytos pramonės politikos. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. Pėras Žuvorijas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trečias ketvirtas pakeitimai dėl, už prieš susilaikę atmestą. 31 už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 41 pastraipa už prieš susilaikė pritarta. 51 dėl atskirų dalių, dėl pirmos dalies už prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, pritarta. 54 pastraipa, vėl atskiros dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 59 pastraipa už. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Penktas pakeitimas. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 64 pasarpa dėl dviejų dalių. Pirmo dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, pritarta. 76 75 pakeitimas už, prieš, reikia pasitikrinti. Yes, you do. No, no, that was for this one, because you always have it. You very often have a previous... Okay, my, my, my mistake, my mistake, let's... Padariau klaidą, grįžkime. Šeštasis pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 89 dalis, dvi dalis. Pirmoji už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji už, prieš, susilaikę, priimta. 90 dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas devintoji dalis dvi dalis. Pirmoji už prieš susilaikę priimta, antroji dalis už prieš susilaikę priimta, septintasis pakeitimas už prieš susilaikę. Patikrinsime septintąjį pakeitimą. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. F konstatuojama dalis dvi dalys. Pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, priimta. E, galutinis balsavimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pone Langė, sveikiname.